Good morning, dear colleagues. Let's start our meeting. Labas rytas, kolegos. Perėsime prie darbotvarkės, prie šešto darbotvarkės klausimo. Galutinės PVM sistemos kūrimas ir kova su sukčiavimu PVM. Pranešėjas yra Werner Langen. Jis pristatys pranešimo projektą. Ir aš jam suteiksiu žodį iš karto vorliegende Berichtsentwurf. Ačiū, ponė pirmininkė. Jums yra pateiktas pranešimo projektas, kuriuo reaguojama į komisijos komunikatą, kuris buvo parengtas balandžio 7 dieną dėl PVM veiksmų plano. Anksčiau esame susitarę, kad kovosime su sukčiavimu PVM srityje, tačiau po to Moskovici pateikė veiksmų planą, kuris eina tinkama linkme, tačiau neišsprendžia pagrindinės problemos, tai yra PVM surinkimo klausimo. Mes kalbame apie 117 milijardų eurų, e, kuris susidaro sukčiaujant PVM srityje. PVM yra didelis pajamų šaltinis, 7 procentai ES BVP trilijoną, vienas trilijonas eurų ir e, šis sukčiavimo lygis nesumažėjo. Taigi problema kyla ne tik tarp valstybinių lygių, bet ir valstybinių lygių. Mes kovojame su šia problema jau daugelį metų. Taigi šis pranešimo projektas, kurį jūs turite, patikė ne vieną pasiūlymą. Norėčiau keletą jų pristatyti. Nuo 93 metų mes turėjome nuostatų PVM direktyvoje, kurios sakė, kad reikia pristatyti galutinę PVM sistemą. Dabar jau praėjo daugiau kaip 23 metai nuo to laiko ir galutinės PVM sistemos kol kas nėra. Ponas Moskovici siekia galiausiai sukurti tokią galutinę PVM sistemą. Taigi galiausiai yra pateiktas po 23 metų laikotarpio pasiūlymas. Aš manau, kad e, mūsų procesas yra gan atviras. E, buvo atliktas tyrimas kuris pateikė penkis skirtingus galimus variantus. Galima sumažinti biurokratijos lygį ir kovoti su sukčiavimu. Iš tų penkių alternatyvų ponas Moskovici pasirinko dvi. Aš manau, mes turime apie jas kalbėti. Turime taip pat pastebėti, kad bendradarbiavimas tarp valstybių narių pastaraisiais metais nebuvo optimalus, nebuvo pakankamai keičiamasi informacija. Todėl sukčiautojai turi galimybių vykdyti savo veiklą. Vienoje šalyje PVM gali būti kompensuojamas, kitose ne. Taigi mažiausiai 50 milijardų eurų yra prarandama e, sukčiaujant tarp valstybinių lygių. Valstybės narės netliko savo namų darbų. Ponas Moskovici siūlo taikyti modernesias technologijas informacija turi būti realiu laiku perteikta kitoms valstybėms narėms be jokio vėlavimo. Galutinis vartotojas turi mokėti PVM ir negalima leisti, kad PVM dinktų kažkur šioje grandinėje. Direktyvoje sakoma, kad galutinė sistema turi remtis kilmės valstybės principų. Tačiau iš esmės paskirties šali, šalies principas yra taikomas. Taigi PVM yra sumokama paskirties šalyje. E, tai neveikia konkurencingumo, tačiau kilmės principą būtų galima taikyti tik tuo atveju, jeigu e, PVM tarifas nebūtų tarp valstybių narių toks didelis. Aš jau prisimenu diskusijas e, vykstančias e, daugiau kaip 15 metų. Komisija siūlo taikyti 4 procentų skirtumą tarp aukščiausios ir žemiausios ribos, kad nebūtų iškreipiama konkurencija negalima bus susitarti dėl kilmės valstybės principo. Taryba nusprendė, kad tai nėra įmanoma, taigi paskirties šalies principas bus taikomas, tačiau jį reikia koreguoti. Kitas klausimas yra sumažinta PVM tarifo norma. Vyko neseniai susitikimas, aukščiausio lygio susitikimas, kuriame buvo kalbama apie nulinio tarifo įvedimą. Pavyzdžiui, veterinariams vaistams taikomas nulinis tarifas Airijoje, Suomijoje taikomas taip pat nulinis tarifo e, lygis e, tam tikriems produktams arba E, labdaros organizacijoms. Tai yra gan keista. Galbūt valstybėms narėms reikia vienos sistemos. Negalima bus sustarti dėl suvienodinto tarifo, bet galima sustarti dėl paslaugų, kuriams būtų galima taikyti nulinį PVM tarifą. Europos auditorumai yra pateikę savo pasiūlymą nemažinti sumažintų tarifų socialiniam energetiniams projektams, tačiau sumažintas tarifas yra įmanomas maisto produktams. Visas kitas kategorijas reikia peržiūrėti. Taip pat yra ir kita problema. Kaip yra surinkamas PVM. Europos teisingumo teismas sako, kad prekių pristatymas interneto būdu taip pat turi būti apmokestinamas e, PVM tarifu. Taigi mes turime griežtai žiūrėti į šį klausimą atvirkštinis apmokestinimas. Jeigu tokį įvestume, tai reikštų, kad gautinis vartotojas sumokėtų visą PVM, tačiau visais tarpiniais etapais tiekėjų etapu susidurtų su daugeliu biurokratinių kliūčių, taikomos įvairios kontrolės priemonės mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir jeigu mes sumažintume tų etapų skaičių, užtikrintume geresnį bendradarbiavimą tarp atitinkamų institucijų. Atvirkšnis apmokestinimas jau yra taikomas tam tikrose kategorijose, kuriuose sukčiavimas yra labai paplitęs. E, Čekija. Čekijos vyriausybė pateikė pasiūlymą, kuriam pritarė Niderlandai kaip pirmininkaujanti šalis, teiginti, kad atvirkštinis apmokestinimas yra gan teigiamas dalykas. Komisijos pasiūlymas yra šiek tiek kitoks šiuo metu. Manau, kad mums reikia atlikti tolesnius tyrimus ir išsiaiškinti, kaip atvirkštinio apmokestinimo sistema dėrėtų su galutinio vartotojo principu. Ir paskutinis klausimas yra biurokratinė našta mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms. Jo susiduria su didžiulėmis problemomis. Didelės įmonės renkasi savo tiekimo grandinės ir rūpinasi mokesčio e, sugražinimu. Taigi atvirkštinis apmokestinimas galėtų supaprastinti visą procedūrą. Ir paskutinė pastaba. E, PVM direktyva buvo priimta prieš 23 metus ir manau, kad dabar atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės nepajėgios išspręsti esamų problemų. Turime taikyti įprastinę teisėkuros procedūrą. Ir negalime pasikliauti vienbalsiškumo principu. Problema yra sena, taryba užkirstavo kelią ne vieną dešimtmetį išspręsti problemą susijusią su PVM. Aš manau, kad mums reikia didesnio suvienodinimo, mums reikia šio laikinių metodų ir mums reikia užtikrinti kur kas geresnį bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Tie, kurie užsijima sisteminiu sukčiavimu, daro tai taip išmaniai, kad galiausiai paprasti vartotojai turi už tai sumokėti. Ačiū. Ačiū. Sotsdemų frakcijos vardu toliau Elisa Ferreira. Ačiū pirmininkė. Kalbu šešėlinio pranešėjo pono Zalį vardu. Jis negalėjo atvykti šiandien į posėdį, nes e, jis turi reikalų uh, ne Briuselėje, todėl paprašė kalbėti jo vardu. Šis klausimas tikrai labai svarbus ir sveikinu tą pranešimą, kurį parengė ponas Werner Langen. Pranešime e, siekiama pagrindinio tikslo, tai yra, kad parlamentas uh, draugė su komisija siektų pašalinti dabartinę sistemą, kuri egzistuoja ir kuri yra nepriimtina. Tai yra plataus masto e, PVM sukčiavimo sistema. mūsų svarbiausias tikslas ir siekis kartu užsitikrinti stiprią poziciją ir uh, pakeisti laikinąją, laikinąją sistemą, kuri egzistuoja jau 23 metus ir bendrai pakeisti PVM surinkimo sistemą, kad uh, pagaliau baigtųsi sukčiavimas PVM srityje bei bendrai netiesioginis apmokestinimas. Mūsų komitetas ir komisija turi padirbėti. Buvo parengta nemažai apžvalgų, studijų, vairiausių sprendimų, kaip spręsti šią situaciją. Komisija pristatė kai kuriuos iš tų pasiūlymų. Tačiau reikia pasigilinti smulkmenas, e, patikslinti, suderinti tuos pasiūlymus, kad siūlomi pakeitimai iš tikrųjų pakeistų viską praktiškai. Norėčiau taip pat pasakyti, kad visiškai pritariu pranešėjui dėl to, kad turime būti atsargus ir neuždėti per nelik didelės naštos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Būtina išsamei apsvarstyti visus aspektus su komisija, kad spręsdami šį klausimą iš esmės pakeistume PVM sistemą. Taip pat, kalbant apie prekes, kuriuoms taikomos su, sumažinto dydžio PVM. Reikėtų nepamiršti, kad čia egzistuoja įvairiausių alternatyvų, kurias visas turime kruopšiai vertinti. Akivaizdu, kad e, čia yra ir gana opių klausimų. Kaip elgtis su uh, tomis e, prekėmis, kurioms kai kuriuose šalise galioja mm, didelis tarifas, o kai kuriuose nul, taikomas nulinis tarifas. Tik reikia įvertinti šias alternatyvas, ypač e, kalb, mastant apie švietimo ir kultūros rytis. Bet nežiūrinti tai, nereikėtų visų pastangų skirti tam tikslui, Nereikia, reikia nepamiršti, kad mūsų svarbiausias tikslas - sukčiavimas ir e, PVM vengimas. Kova su šiuo reiškiniu yra svarbiausias mūsų tikslas. Bet noriu dar kartą pabrėžti, kad sprendimų prieimimo procesas mokesčių klausimais ES vis dar išlieka svarbia kliūtimi mums siekiant būtinos pažangos. Kalbu ir apie tiesioginį, ir apie netiesioginį apmokestinimą. Manau, jog dabar atėjo laikas iš naujo įvertinti tą situaciją, ypač atsižvelgiant į progresą pasiektą e, bendros valiutos srityje. Turime pasižiūrėti, kaip tas klausimas sprendžiamas sutartise, nes vien, dėl vienbalsiškumo e, reikalavimo taryboje tai tas klausimas sprendžiasi sunkiai. Toliau ekar vardu ponas Liukė. Ačiū pirmininkė. Sutinku su kalbėjusiais kolegomis, kurie aptarė PVM klausimą. Iš tikrųjų reikia esminių veiksmų, ypač dėl tokio plataus masto sukčiavimo PVM srityje. Nežinau, iš kur tie skaičiai paimti, bet jeigu tai yra 170 milijardų eurų, tai tikrai daug. Na, galbūt plus minus keli milijardai. Nes ne, nėra lengva gauti tikslius statistinius duomenis, bet akivaizdu, kad veiksmų reikia. Ir todėl džiaugiuosi, kad komisija pateikė veiksmų planą. nors jis buvo rengiamas tikrai ilgai, kaip, kaip minėjo prieš mane kalbėjo kolegos, 23 metus. Džiaugiuosi ir tuo, jog komisija galiausiai nusprendė e, remtis paskirties e, šalies e, principų. E, Taip pat svarbu, kad konkurencinių požiūrių situacija būtų neutrali. Ir todėl man, mane stebina, kad prireikia tiek daug laiko, jog, kad, kad būtų susitarta dėl vienos vieningos nuomonės. Aš palaikau komisijos apsisprendimą paskirties šalį pasirinkti atskaitos tašku ir, ir tai tampa logiškos sistemos dalimi. Ponas Langė minėjo, kad yra įvairiausių apžvalgų, akademinių studijų, kuriu, kuriomis remiantis galime tobulinti PVM sistemą. Komisija nusprendė e, nekreipti dėmesio į, į net tris iš tų galimų alternatyvų, bet e, įtraukė du dvi alternatyvas. Ponas Langė teisingai pastebėjo, kad tai abejotinas komisijos pas, apsisprendimas. Yra ir kitų e, PVM surinkimo alternatyvų, ypač, pavyzdžiui, e, atvirkštinio apmokestinimo galimybė, apie kurią nekalbama komisijos pasiūlyme. Komisija turėtų būti drąsesnė. Manau, kad mes turėtume būti drąsesni. Reikia išnagrinėti kai kurias iš tų alternatyvų, kai kurios iš tų alternatyvų yra įdėktos kai kur svetur. Ir tai tikrai būtų įdomu. Jūs sakote, kad norėtumėte, jog būtų e, įdėkta atvirkštinio apmokestinimo procedūra, bet jau kalbėjome apie kilmės šalies ar paskirties šalies principo pasirinkimą. Manau, kad aiškiai konstatavome, kad e, paskirties šalies principas e, mums yra priimtinas, tačiau galima toliau spręsti, ar nori, norime taikyti e, įprastinio apmokestinimo sistemą ar atvirkštinio apmokestinimo sistemą. Reiktų leisti pačioms valstybėms pasirinkti, kokią sistemą jos nori dėkti. reikėtų siekti maksimalaus lankstumo, jį užtikrinti valstybėms narėms. Žinoma, sprendžiančios klausimus taryboje bals, balsavimas turės būti vienbalsis, vieningas. Kažkai bus, jeigu vienas pasirinks atvirkštinio apmokestinimo, kitos įprastinio apmokestinimo procedūrą. Uh, Taip pat svarbu, kiek, koks yra pasitikėjimas e, ekonominiais subjektais, e, kaip vyksta mažmeninė priekyba, ar yra galimybių pasirinkus vieną ar kitą sistemą sumažinti sukčiavimo PVM srityje, bet tokį apsisprendimą turime leisti daryti valstybėms narėms. Todėl aš raginčiau komisiją neįtraukti visų alternatyvų, kaip sakė pranešėjas. Bet, ponia Langenai, manau, kad mes turime nustatyti kryptį, bet būtent tai ir yra jūsų pranešime. Visi tie penki pasiūlymai turėtų būti aptarti. Turėtume nustatyti kryptį, palikti lankstumo galimybę ir leisti valstybėms ar jis apsispręsti, ypač dėl mokesčio surinkimo. Uh, E, procedūros. Dėl sumažinto PVM tarifo. Valstybės turėtų turėti galimybę pačios nuspręsti, kam jos nori taikyti sumažinto tarifo PVM. Tačiau skaidrumo vardan e, tokių e, atvejų, sumažinto PVM tarifo atvejų skaičius turėtų būti kiek įmanoma mažesnis ir reikėtų siekti e, sunorminti situaciją šalise, ypač sumažinant tokiu būdu kaštus tenkančius MVI. Aš prieš siūlymą keisti balsavimą vieningų principų taryboje. Apmokestinimo klausimais e, kompetencijos suteiktos valstybėms narėms Aš jau baigiu, sako kalbėtojas. Būtų gaila, jeigu mokesčių klausimais pasivirstų įvairiausių nuomonių kakofonija. Aš nepasisakau už uh, kitus galimus sutarčių pakeitimus šiuo klausimu. Ponas Bezek, ačiū pirmininkė. Manau, kad mums patiktas tikrai geras pranešimas. Noriu patikoti kolegoms. Pritariu daugeliu diskusijose užsakytų minčių. Sukčiavimo mastai šioje srityje yra tikrai dramatiški. Ir kaip pranešėjas sakė, Čekija pirmininkamo metu pateikė e, pasiūlymą dėl atvirkštinio apmokestinimo Ir tai vienintelė iniciatyva pateikta šiuo klausimu pastaruoju laikotarpiu. Mes turėtume, mes turime studijų šiuo klausimu, kaip buvo minėta, ir kaip konstatuojama pranešimo projekte, turėtume prašyti tarybos parengti eksperimentinį projektą dėl atvirkštinio apmokestinimo procedūros taikymo. Manau, jog pasirinkę tokį požiūrį sumažinsime naštą tenkančią MVI dėl mokesčio administravimo. Žinoma, manau, kad, kad valstybių narių mokesčių inspekcijos turėtų labiau bendradarbiauti. O komentuodamas komisijos pasiūlymą, manau, kad e, reikėtų valstybėms narėms e, siūlymą suteikti daugiau laisvės. Šioje srityje yra tikrai žingsni teisinga kryptimi. Ir bendrais brožiais sakyčiau, kad mes einame teisinga kryptimi ir dėkoju koleg... E, pranešėjai ir kolegoms. Labai ačiū. Toliau. Guja frakcijos vardu Paloma Lopes Lecho. Labą rytą, ačiū pirmininkė. Šiuo metu PVM sistema yra. Uh, neveiksminga, turi būti reformuota. Mes e, pritarėme pranešėjai ir komisijai, tačiau vis dėlto išvelgiame ne tik tai administracinės problemams, mums tai daugiausia e, politinė problema, kuri reikalauja iš esmės apmastyti šitą tekstą, pagalvoti ypač apie socialinį poveikį ypač e, galvojant apie viešasias vertybės. Jeigu mes norime, kad e, būtų galima užtikrinti demokratiškesnę prieigą prie e, gerybių. Uh, ypač jeigu galvotumėm apie didesnį apmokestinimą prabangos prekiams. Norime progresyvių mokesčių. Komisijos pasiūlymas yra beprasmiškas. Viena vertus norima išplėsti na, esamą sistemą, kuri yra ne, ne visiškai aiški. Uh, Praeityje yra buvę taip, kadangi mokesčiai buvo regresyvus, tai ne vienoda našta buvo um, mokesčių mokėtojams. Ir iš tiesų ne tik tai reguliavimo šokas sukries Venus komisijos pasiūlymą iš tiesų. Uh, reikia kovoti su sukčiavimu, bet yra ir kitų priemonių. Norėčiau paminėti, kad labai svarbu yra stiprinti nacionalinės mokesčių inspekcijas. Reikia geresnio koordinavimo, jeigu norime kovoti su sukčiavimu. Ir Europa turi būti lyderė šiame procese, kadangi jei inspekcijos bus silpnos, tai iš tiesų Ehm, jos neturės pakankamai išteklių ir tai yra mm, nesuderinama siekiant užtikrinti teisingumą ehm, mokesčių srityje. Žaliųjų frakcijų. Iš tiesų, mes pritarėme komisijos tikslui e, mažinti mokestinį sukčiavimą ES. Mes turime nedidinti verslui administravimo kaštų, ypač smulkiam vidutiniam verslui. Uh, Dabar sistemos yra sudėtingos, labai daug išlygų, ne tik tai dėl mokesčių tarifų, bet taip pat dėl to, kam taikomas kokios taisyklės, jeigu mes būtumėm už tai, kad būtų sukurta viena ES PVM sistema, remiantis paskirties principą, manytumėm, kad komisijos siūloma sistema einama tinkama linkme, nors vis dėlto reikėtų tinkamai įvertinti visus už ir prieš. Vieno langelio principas, tai yra naujos sistemos pagrindas, tai leis ją įveikti ir Iš tiesų reikia pasimokyti iš neigiamų pamokų skaitmeninės ir tie, kur toks principas buvo pritaikytas, nes tuomet teko labai didelė našta jungtiniai karalystiai kitom šaliniam. Nes Iš tiesų atsitinka taip, kai didelė administracija našta, tai priverčia verslą nutraukti prekybą su kitom ES šalim arba su kitais regionais. Ir kalbant apie MV, mes tikime kompensacijos sistemą, kad jie galėtų pristaikyti prie naujos sistemos. Taip pat mes norėtumėm, kad MVI būtų įtraukti rengiant PVM pasiūlymų paketą. Lengvatiniai mokesčiai tam tikrom prekiniam sudėtingas klausimas ir komisija siūlo du variantus. Arba peržiūrėti dabartinį pre, prekių sąrašą, arba palikti tai valstybėm narėm, nustatyti tarifus ir pasirinkti prekes. Mes išvelgėme riziką abiejų variantų atveju. Mes esame už tai, kad būtų mažiau išimčių, daugiau suderinimo. Kita vertus, labai svarbu, kad valstybės narės ir toliau turėtų tam tikros laisvės e, taikyti lengvetinius e, tarifus, atsižvelgiant į e, specifiką, kultūrinius prioritetus, laikantį subsidiarumo principą. Todėl siūlytumėm hybridinį požiūrį, kai kurie produktai, pavyzdžiui, dėl tvarumo, kitų priežasčių būtų atleisti nuo PVM. Uh, pavyzdžiui, moteriams skirti produktai, tokie kaip e, tamponai arba, pavyzdžiui, izolacijos medžiagos e, kitose sritise taip pat būtų galima leisti nacionalinę nuožiūrą. Mes norėtumėm, e, kad būtų sumažintas galimybės bilinėtis ir konkuruoti dėl mokesčių srityje reikia galvoti, kaip palengvinti susitarimą tarp tarybos valstybių narių. Iš tiesų būtų galima geriau koordinuoti e, mokesčių politiką, labiau saugant aplinką, žmonių sveikatą. Iš tiesų reikėtų atgrasyti nuo žalingos vartosenos. E, šis e, požiūris yra aptartas komisijos tyrimuose atliktose dar 2008 metais, dabar taryboje vyksta rimtos dėrybos ir labai geras momentas yra įtraukti šitą politiką atgal darbo atvarkę. Ačiū, Marko Cenė. Jo regis nėra. Toliau spontaniški pasisakymai. Ponas Pakmark. Labai ačiū, ačiū ponui Langenui. Norėčiau pasidalinti vienu mąstymu. Jei nesižvelgsime į smulkiuosius verslininkus ir jų galimybės veikti skaitmenėje rinkoje. Tai iš tiesų prarasime e, dviem prasmėm. Visų e, pirma, prarasime skaitmeninę priekybą, gilinant e, bendrą rinką ir prarasime taip pat ir pavėms rytyje. Jei sudėtinga sistema, tai sudėtinga administruoti PVM arba, arba kita, kita vertus gali tai būti sudėtinga e, verslininkams ir tuo prarandamos e, prekybos apimtis. Vėl manyčiau labai svarbu, kad dabar laikytumėmės e, tokio požiūrį, kuris galėtų mus išlaisvinti nuo daugelio problemų, kurios šiandien trūkdo ne vienai smulkiai vidutiniai įmoniai veikti vidaus rinkoje. Ir aš e, labai norėčiau pateikti ir savo pasiūlymų šio klausimo. Ir šias problemas išvelgia daug kas, ne tik tai komisija, bet e, tai nebuvo sprendžiama. Ir mes negalime e, raginti kurti gerai veikiančią konkurencingą skaitmenį rinką, jeigu, jeigu mes neišspręsime šitų problemų. Kad neužtikrinsime, kad kiekvienam verslininkui būtų aišku, kaip elgtis su PVM. Iš tiesų, uh, reikia e, daugiau supaprastinimo, kad būtų didinamos skaitmeninės prekybos apimtis. Ačiū. Ačiū, Pravanš Beres. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjui. Ir atsiprašau, kad nebuvau nuo pat pradžių jūsų pasisakymo, bet aš tikrai sąžininkai perskaičiau visą tekstą. Turiu keletą pastebėjimų. Visų pirma, dėja tai nieko nauja, E, karuselinis sukčiavimas yra puikiai žinomas dalykas ir esame tą klausimą nagrinėję praeitie. Kaip žinome, e, ir, ir komisija šį kartą ėmėsi rimtai šio klausimo e, mokesčių vengimo klausimo. Ir manau, kad turime komisiją paremti, palaikyti jos pasirinktą kryptį ir eiti priekin. Tačiau e, negalime iš vieno atimti kitam duoti šioje situacijoje. Jeigu norime kovoti su sukčiavimu mokesčių srityje ir PVM, pavyzdžiui, būtent PVM srityje ir tuo pat metu kenkti vidaus rinkos jėgoms. Ir būtent apie tai kalbėdama noriu pasidalinti keliais pastebėjimais. kalbant apie PVM sistemos pritaikymą e, šio laikinės ekonomikos sistemai, skaitmi, vis pritaikymą prie skaitmininį technologijų ir būtinybę dėkti vieno langelio principą. Manau, kad turime šiuo požiūrį paremti komisijos pasiūlymą, jis tikrai netinkama kryptimi. Toliau, jeigu mes siekiame e, užtikrinti tinkamą vidaus riko veikimą, Ir aš čia norėčiau pritarti Gunero Hokmarko išsakyti minčiai. Manau, kad MVI klausimas šiame kontekste turi būti sprendžiamas ypač rimtai. Ir kalbant apie eksperimentinį projektą dėl, dėl, dėl, galu, dėl paskirties vietos apmok, principo taikymo tai aktualu ne tik e, vidaus rinkai, bet ir taip pat e, e, atsižvelgiant į EBPO studiją dėl mokesčio bazės erozijos rekomendacijų tuo klausimu. Taip pat negalime e, pradėti staiga remtis nacionalinių interesų logiką. E, kalbė, kalbant apie europinius mokesčius, manau, kad komisijos pasiūlymai yra gerų e, nu, pasiūlymų, kaip kovoti su sukčiavimu. Ir kitas klausimas tai tarifo dydžio klausimus. klausimas. Manau, kad reikia palikti pakankamai lankstumo kad galėtume išvengti E, konkurencijos iškraipimo, ypač vertinant dabar egzistuojančias PVM sistemas. Galiausiai norėčiau ypač pritarti pranešimo 28 punktui. Visiškai palaikau jį. Mr. Raponi. Dabar žodis komisijai. Ponai ir ponė. Ačiū, ponė pirmininkė, pasisneksiu kalbėti trumpai, nors buvo užduota daug klausimų. Visų pirma, veiksmų plane, veiksmų planų siekiame e, iš taryb, tarybai priminti kad, kad, ir teikti aiškias rekomendacijas, kad atėjo laikas apsispręsti. Kalbame apie e, kovą su mokesčių sukčiavimu. Iki šiol kova vyko įprastinėmis priemonės, priemonėmis. Komisija nori sustiprinti kovą tarp valstybių narių administracijų, nes bendradarbiavimas nėra tinkamas. Ir auditorumoje apie, apie tai taip pat kalba, turime užtikrinti geresnę administracijų veiklą, bei taip pat stiprinti, lais, e, atitikti laisvanoriškų pagrindų, nes tai bus lengviau įvykdyti visas užduotis mokesčių surinkimo srityje ir manau, kad mes visi pritarėme šiems siūlymams. Kalbant toliau, PVM sistema. E, E, galutinė e, baigtinė PVM sistema. Komisija išnagrinėjo visas įmanomas alternatyvas. Mes išnagrinėjome 12 galimų alternatyvų prieš ir po konsultacijų su valstybėmis narėmis ir konsultacijų su ekonominiais subjektais mums liko penki galimi sprendimai. Tuos sprendimus, tuos galimus e, pasiūlymus išnagrinėjo išorės konsultantai ir e, taksų direktorato e, svetainėje pas, buvo paskata informacija ir komisija nusprendė pasirinkti porą sprendimų. E, pasirinkti bendrijos vidaus sistemos sprendimą. Kodėl? Dėl to, kad taip e, užtikrinsime, kad 400 milijardų sumažės sukčiavimas pavam srityje, tai yra 80 procentų. E, ir, ir e, dėl mm, atvirkštinio apmokestinimo sistema neatneštų tokios apčiopiamas naudos. Būtent todėl komisija atmetė šį, šį scenarijų. Uh, E, atvirkštinio apmokestinimo sistema vidaus prekyboje, šalies e, e, vidinėje prekyboje. Čia turime kalbėti, kad apie tai, kad, kas buvo jau sakyta, kad PVM mokamas, mokėjimas yra išskaidytas, taip pat nepamiršti, kad vyksta mokesčio bazės erozija ir reikia reikia atsižvelgti į tai, taip pat e, nepamiršti, kad valstybės narės taiko klasikinę PVM sistemą. Daugelį, daugelis valstybių šalyje taiko e, klasikinę e, PVM sistemą, išskyrus jungtinės valstijas. Ir būtent jungtinėse valstijose e, nuo 8 iki 9 procentų procentų dydžio tarifas taikomas, o sukčiavimas yra 30 procentų. O Europos Sąjungoje, e, jeigu tas PVM tarifas 27 procentai ir jeigu pritaikytume atvirkštinio patiesinimo procedūrą, galime tik tai spėlioti, kokio, su kokio masto sukčiavimu susidurtume. Uh, Ir aš noriu pakartoti, kad mes nagrinėjame bendros PVM sistemos galimybės ir pagal 30 starčių straipsnį mes turime siekti didesnio, o ne mažesnio harmonizavimo šioje srityje. Ir e, dviems valstybėms taikomos išimtis mus verčia toliau gilintis, ar mes pasieksime tokiu būdu didesnio harmonizavimo. E, kalbama apie e, galimybę taikyti vidaus, valstybių vidaus tikslais e, atrištinio apmokestinimo e, galimybę sąskaitoms, kurios yra iki 10 tūkstančių eurų, tačiau tai reikštų, kad vėl atsirastų sukčiavimas todėl komisija labai kruopšiai išnagrinėjo visas alternatyvas ir taip pat nagrinėjome, kokią riziką keltų tokios sistemos kitoms valstybės. Pavyzdžiui, neapmokestinamos prekes gali pakies, pasiekti kitas šalis. Ir jeigu PVM mokomas paskutinėme etape, galutinio, kurį moka galutin, galutinis vartotojas, tai, reikš, tai, tai kel, imtų kelti riziką kai kurioms tas nesmės. Todėl komisija, kaip jau sakiau, labai visą tai įsigilino. Gilinomės taip pat ir į išlygas, ir į pagrindinius principus. Ir į tai reikia atsižvelgti. Jeigu eksperimentinis projektas būtų pirmasis etapas, e, nagrinėjant, kokios sistemos būtų priimtinos, tačiau reiktų, kad valstybės narės įsipareigotų e, to, to, to, tokiam projektui, tuo tarpu jos nėra pasiruošę taikyti tą e, sistemą. Toliau PPM sistemos e, sudėtingumas. E, aš girdėjome, kad komisija esą nieko nedarė 20 metų, bet mes prieš keturis metus parengėme komunikatą dėl žaliosios knygos ir patikėme daugybę siūlymų. Mes e, buvome numatę supaprastinti sistemą mažoms vidutinėms įmonėms. Tai yra veiksmų planas. Taip pat e, siekiame. E, išpanaikinti visus vieno langelio sistemos neigiamus aspektus. Taip pat numatome tada atlikti kai kurias išėmtis mažoms vidutinėms įmonėms, bet visą tai yra veiksmų plane. Ačiū. Ačiū, ponai ir ponė. Žodis pranešėjai. Baigiamasios pastabos. Labai ačiū už labai įdomias diskusijas. Manau, jos akivaizdžiai rodo, kokia sudėtinga tema. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Raponė. Tai, kad nėra pažangos šioje srityje, nėra komisijos kaltė. Taip yra dėl to, kad valstybinės narės nenori keisti savo pozicijos, o taip yra dėl vienbalsiškumo principo nes e, buvo sakyta, kad nustatant tarifą bus e, užtikrintas visiškas nacionalinis e, suverenitetas, tačiau priimdami sprendimus dėl europinės sistemos turėtumėm tai pakeisti. Per pirmą savo kadenciją parlamente, aš taip pat dirbau to klausimu, buvo siūlytas 25 procentų minimalus tarifas, tai nebuvo patvirtinta, buvo patvirtinta uh, 15 procentų e, ir 98-99 apie to tai kalbėta. E, e, ir buvo balsuota tuomet dėl sistemos, dėl netarifų, bet nuo to laiko pažangos nepasiekėm, bet tai ne komisijos kaltė, kaip minėjau, dėl dabar išsakytų pastabų norėčiau grįžti prie kai kurių jų dėl lengvatinių tarifų. Pone Ferrer, aišku, Portugalijoje e, labai įvairūs tarifai yra nuo 6 iki 23, Vokietijoje e, nuo 7 iki 19 procentų, Ispanijoje 40-21, e, Junktinėje karalystėje 0,5 ir 20 procentų. Aš ką tik tai pasitikrinau, kokie tarifai yra taikomi. Taigi, uh, Klausimas yra toks, kam taikomas nulinis tarifas, aišku, viską galime vertinti socialinio teisingumo požiūrio, tačiau jeigu norime bendros sistemos, na, tai būtų tikras žingsnis į priekį ir komisijai tuomet. Uh, Nereikėtų siūlyti, kad visus sprendimus priimtų tik tai valstybės narės. Antra, dėl kovos su sukčiavimu. Visi dėl to sutarėme ir kalbant apie atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo, tai, tai jau turime, kalbant apie tarp valstybinę priekybą. Ir tai, ką siūlė kolega iš žaliųjų frakcijos, kad tai būtų įmanoma, kad būtų galima taikyti lengvatą valstybėms narėms ypač e, smulkiam vidutiniam verslui, turbūt e, verta dėl to diskutuoti ir galėsime dėl to diskutuoti su komisija. Matau, kad e, komisijos atstovas regis spurto galą, bet aš vis dėlto manau, kad modernios technologijos ir bendradarbiavimas tarp valstybių narių iš ties e, gali mums e, padėti pagerinti patį šioje srityje. Pamenu savo diskusiją su Graikijos finansų ministru, kuris e, man sakė, kad jie padidino reikšmingai PVM tarifus ir padidėjo su, surinkimas. Į Graikiją buvo įvestas reikalavimas dėl kasos aparatų. Taip yra ne visose valstybėse narėse. Ir mes to bandėme pasiekti perėjimo laikotarpio e, reglamentu. Kitas klausimas, e, kokios alternatyvos svarstytinos e, dokumente išdėstytos penkios. Gilinausi į tą taikomą pagrindą, tai buvo remtasi valstybės šaltiniais, tai nebuvo dinaminė sistema. Aišku, akademinių požiūrių, mokslinių požiūrių galima kelti klausimus, dėl to komisija pasirinko e, jai priimtiniausią variantą, dabar siekia kovoti tik tai e, su karuseliniu sukčiavimu, kol kas palikti kitus klausimus nuo šaly, kad valstybės narės dėl to spręstų. Ir galiu pasakyti, kad aš jau parlamento narės e, daugiau negu 20 metų ir mano partijas būtent būtent tokia ir jūs ką tik tai patvirtino, problema yra ta, kad nesutariama taryboje. Manau, kad būtų labai gerai, kad e, vyktų dėl, ko, dėl to dėl diskusijos, nes e, e, sprendimas priimas bendra prieimimo procedūra, reikia diskusijų su pramantu. Panas Lukė, na, aš suprantu, kodėl jūs norite, kad šitas punktas liktų, nežinau, ar dauguma tam pritars, na, vis dėlto parlamente turime teikti pasiūlymus net jei ne visi jam pritarė. Pirmininkė, norėčiau pasiūlyti surenkti klausimą šią temą. Ne, nebūtina tai padaryti dar iki vasaros atostogų, tačiau komisija uh, sako, jog 17 metais teiks pasiūlymą dėl MVI ir 18 metais bus pristatyta galutinė sistema. Tad uh, iš tiesų Turėsime dar laiko ir šių metų, pavyzdžiui, trečią ar ketvirtą ketvirtį galėtumėm surenkti klausimus su ekspertais PVM srityje. Ačiū. Klausimo surengimo pasiūlymas yra geras, mes jį apsvarstysime kartu su pranešėjų, koordinatoriais ir kitais asmenimis. Dėkoju iš pasiūlymą, aš jam pritariu, dėkoju visiems dalyvavusiems diskusijose, dėkoju komisijos atstovui už šias svarbas diskusijas. Perėsime prie kito darbo tvarkės klausimų. Septintas, aštuntas klausimai. Ne, turiu dar paminėti, koks Tolesnis darbas mūsų laukia su pono Langen pranešimu. Pakeitimus galima teikti iki gegužės 31 dienos, 12 valandos. Pakeitimus svarstysime birželio 27, balsuosime ekon komitete birželio 30, o balsuosime plenarinėje sesijoje rugsėjo mėnesį, rugsėjo pirmojoje sesijoje. O dabar 7 ir 8 darbo atvarkės klausimai. Svarstysime šios klausimus kartu. Bendros pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės ir paprastos skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais Europos sistemos kūrimas bei prudensiniai reikalavimai kredito įstaigoms ir investiciniams įmonėms. Pranešėjas Paul Tang ir Pablo Zalba. Norėčiau padėkoti pranešėjams už aišku ir suprantamą darbo dokumento ir suteiksiu žodį ponui Tank penkioms minutėms, prašom. Ačiū pirmininkė. Gerai pradėti šias diskusijas. Pradėsiu nuo Michael Lewis citatos. E, e, buvo sugalvota viskas tam, kad pinigai būtų skolinti, skolinami tam, kad jie nebūtų gražinami. Taigi pakeitimo vertybiniais popieriais klausimas yra tas, kurį mes šiandien aptarėme. Pakeitimas vertybiniais popieriais turi savo palikimą. Junktinėse Amerikos valstijose pakeitimas vertybiniais popieriais e, skaičiuojamas kaip 0,7 procentų galimybė nevykdyti įsipareigojimų. Pakeitimas vertybiniais popieriais buvo stebimas e, dalinant paskolas, kurios nebuvo gražintos. Kredito agentūros e, dėja ir jų veikla vedė prie finansų krizės. Dėja, ir dėl to mokesčių mokėtojų lėšomis bankai turėjo būti išpirkti. Taigi bet koks pasiūlymas atgaivinti pakeitimo vertybiniais popieriais rinką turi įveikti e, esamą palikimą. Labai svarbu parlamentui ir mūsų atstovaujamiems žmonėms atsakyti klausimą, ko mes išmokome iš praeities, iš praeities klaidų. Aš kritiškai vertinau komisijos pasiūlio. Tikslas yra atgaivinti pakeitimo vertybiniais popieriais rinką. Praėjusią savaitę buvo pateiktas darbo dokumentas ir tai yra pirmas dokumentas kuriuo parlamentas galėtų pasirūpinti, kad praeities pamokos yra išmoktos ir tinkamai pritaikytos. Aš lauksiu jūsų pastabų, komentarų ir pakeitimų. Mums yra labai svarbu išmokti praeities pamokas, kad e, žiūrėtume į pakeitimo vertybiniais popieriais galimybės, taip pat turime atžvelgti ir į kritikų nuomonės. 83 ekonomistai e, vakar išreiškė savo nuogastavimus susijusius su šiais pasiūlymais. E, mums taip pat būtina e, peržiūrėti kapitalo reikalavimų reglamentą bei kitus dokumentus, suderinti nuostatas ir sustarti dėl darbo ateityje. Komisijos pasiūlymų siekiama dviejų tikslų finansinės institucijos ir finansinės rinkos turėtų būti e, saugesnės, perkeliant privatų kapitalą į ekonomiką. Pakeitimas vertybiniais popieriais gali padėti bankams perkelti riziką ir tokiu būdu padėti bankams tapti tvaresniems. Tai taip pat gali e, sumažinti bankų patiriamą riziką ir E, tokiu būdu užtikrinti didesnius kapitalo srautus. Tai yra teorija. Realiai visos finansų rinkos kenčia nuo e, tam tikrų trukdžių ir problemų. Pakeitimas vertybiniais popieriais vestų prie labiau susieto finansų e, sektoriaus ir mažesnės rizikos. Asimetrinės informacijos rizikai spręsti, reikia užtikrinti skaidrumą iš rinkos dalyvių ir prižiūrėtojų. Taip pat būtina nustatyti aiškias rinkos dalyvių pareigas. Komisijos pasiūlyme yra pateikiamos priemonės, tačiau darbinėme dokumente matome ir pasiūlymų dėl e, situacijos gerinimo, kaip pavyzdžiui, repozitoriumo sukūrimas. Mums reikia nustatyti aiškias pareigas ir priežiūros funkcijas vykdančioms institucijoms. Taip pat norėčiau pabrėžti keletą klausimų, kurie nėra paliesti taip plačiai darbo dokumente. 5 procentų e, tarifo išlaikimas. Pagrindinis klausimas yra toks, ar šio tarifo pakanka, ar jis turėtų būti aukštesnis. Daugelis šalių sako, kad šis rodiklis turėtų būti aukštesnis. Kitas dalykas, kaip užtikrinti stabilesnę finansų sistemą. Kaip užtikrinti, kad diversifikavimas, kurį siūlo pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, taptų realybę. Ir kitas dalykas yra sandorių skaidrumas Aš norėčiau, kad ši sistema veiktų ne tik gerais laikais, bet ir blogais laikais. Mums reikia tokių institucijų, kurios prisidėtų, kai to labiausiai reikia prie realiosios ekonomikos. Pone pirmininkė, baigsiu e, savo pasisakymą šiais dviem klausimais ir lauksiu jūsų e, pasisakymų. Ačiū. Thank you very much. Dėkoju. Dėkoju pranešėjui. EPP šešėlinis pranešėjas Otmar Karas. Dabar prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Dėkoju už pateiktą dokumentą pasiūlymas dėl teisės akto buvo pasiūlytas 2015 metais Europos komisijos ir šiandien mes šį dokumentą svarstome pirmą kartą. Pasaulis, žinoma, juda į priekį ir jeigu šios priemonės nebus siūlomos investuotojams, jie gali pasirinkti kitas kris. Aš manau, kad reikėtų paspartinti darbą nes tolesnis vilkinimas apsunkintų gyvenimą tiems, kurie siekia gauti paskolas automobiliui įsigyti ar kitais tikslais. Pranešėjas sakė, kad pirmajame etape mes turime pakalbėti apie tai, ko išmokome iš praeities. Europos pakeitimo vertybiniais popieriais rinka yra kitokia nei Junktinio Amerikos valstijų. Ir mes neatsistatėme po krizės taip, kaip Junktinės Amerikos valstijos. Mūsų rinka yra e, stipresnė nei kad ta, kuri yra Amerikoje. Taigi parlamentas turi teikti savo pasiūlymus. Sutinku su pranešėju, mes turime spręsti asimetrijos bei kitas problemas. Bet vienintelis atsakas, kurį galime pateikti, yra aiškios taisyklės ir aiškus skaidrumas. Mums reikia aiškių, paprastų, skaidrių ir standartizuotų e, taisyklių, kurios e, sustiprintų pasitikėjimą pakeitimų vertybiniais popieriais. Mums taip pat reikia išsamių diskusijų dėl galimos centrinės agentūros, kuri aiškintų kriterijus ir teiktų pasiūlymus susijusius su nuobaudomis pažeidimų atvejais. Teisės aktas negali būti E, geras, jeigu jame nėra numatytos visos priemonės dėl veikimo, e, sankcijų ir taip toliau. Jeigu nėra numatytos teisės akte sankcijos, jis nėra nieko vertas. Pranešėjas kalbėjo apie komercinius vekselius padengtus turtu. Aš su juo sutinku, juos reikia reguliuoti pagal STS arba PSS taisyklės, mes pirmiausia turėtume palaukti klausimų, kurie yra numatyti prieš priimant galutinės e, mūsų išvadas šiuo klausimu. Aš tikiuosi, kad e, darbo dokumentas kaip galima greičiau taps e, apčiuopiamo pranešimo projektu. Ačiū ponui Karas, ECR frakcijos vardu, ponas Mešeč. Ačiū. Pirmininkė mane šiek tiek neramina e, numatytas e, darbo tvarkaraštis. Mes matėme, kad valstybės narės e, rado susitarimą ir dabar mums yra duoti vieneri metai ir mano nuomonė tai yra nebūtinas vilkinimas tvirtinant tokį svarbų teisės aktą. Tai tokios mano įžanginės pastabos. Taryba jau nemažai pasiekė, tobulindama komisijos pirminį dokumento variantą. Žinoma, dar yra ne vienas rytis, kurią galima labiau patobulinti. Pirmiausia, dėl tikslumo, aiškinimo ir tikrumo mes turime padidinti aiškumą, e, kalbant apie paprastus, skaidrius ir standartizuotus kriterijus mums reikia atsižvelgti į investuotojų interesus. Taip pat ir emitentai turi pasirūpinti tuo, kad jų vertybiniai popieriai yra leidžiami pagal paprastumo, skaidrumo ir standartizavimo taisyklės. Taigi ir šioje vietoje aš matau dar erdvės patobulėti. Kitas dalykas e, teisės akto patobulinimas, patobulinimas kalbant apie komercinius vekselius padengtus e, turtu. E, tai yra labai svarbu mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms ir asmenims. Pagal dabartinį tekstą kyla rizika sumažinti dabar veikiančias ir neblogai veikiančias programas ES. Ypač jeigu ES valstybės narės e, įves kitų apribojimų. Taigi šį klausimą būtina svarstyti dėl atestavimo. Aš suprantu tiek pramonės, tiek investuotojų e, nuogastavimus. E, svarbiausias mūsų tikslas yra išjudinti rinką. Tačiau mano nuomonė tarybos pasiūlytas savi atestavimo modelis ir trečiųjų šalių sertifikavimo atrodo e, tinkamiausias e, sprendžiant šiuo metu iškilusią dilemą. Dėl viešo registro aš nemanau, kad mums reikia naujo e, registro ES lygių. ES neturi lėšų steigti naujas struktūras ypač kai Europos komisija teiks informaciją investuotojams per standartizuotas lenteles. Mano nuomonė, tai yra daugiau nei pakankama. Nepaisant to, yra, aišku, sričių, kurias reikia tobulinti, trečiųjų šalių klausimas. Taip pat yra svarstytinas, mes Negalime apsiriboti vien tik savo rinką. Ir kalbant ne apie PSS, turime svarstyti apie tai, kaip jas įtrauksime į naują reglamentą. Pranešėjo darbinėme dokumente yra kalbama apie dviejų e, lygių rinką ir negalima dabar bausti ne PSS operacijų. Aš manau, kad e, svarbus klausimas yra susijęs su rizika. MVI skolinimas yra rizikingas, tačiau atitikimas PSS kriterijams taip pat yra svarbu. Taigi, kaip jį spręsti, turime svarstyti. Taigi, darbinėme dokumente iškelta ir apsvarstyta daug svarbių klausimų ir dabar galime laukti tik šių sričių patobulinimo. Dėkoju. GUE frakcijos vardu. Pirmiausia, Alde, Peter Jezek. Ačiū, pirmininkė. Aukštos kokybės pakeitimas vertybiniais rinkais gali palengventi prieigą prie lėšų, prie finansavimo ir gali pagyvinti ir atgaivinti pakeitimo vertybiniais popieriais rinką. Kaip užtikrinti kad mažos ir vidutinio dydžio įmonės galėtų pasinaudoti PSS pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais. Aš manau, kad parlamentas turėtų svarstyti PSS sertifikavimo, sankcijų ir trečiųjų šalių klausimus. Komisijos pasiūlymas Tai yra geras pagrindas, kurį taryba jau patobulino. Pavyzdžiui, e, numatydama e, tam tikras išimtis ABC pakeitimo vertybiniais popieriais sistemoje bei nustatydama tam tikras perinamojo laikotarpio nuostatas. Dėl darbo grafiko Malonu girdėti, kad pranešėjai rado susitarimą, bet būtų buvę gerai, jei būtų susitarta dėl ambicingesnio darbo grafiko. Mūsų frakcija yra nusivylusi dėl neambicingo darbo grafiko. Mes manome, kad būtų buvę galima dirbti veiksmingiau ir greičiau ir sparčiau pereiti prie trilogo procedūros Mes nematome būtinybės sieti bankininkistės sąjungos ir PSS teisės akto ekonomikai ir Europos parlamentui yra e, svarbu dirbti šioje srityje. Norėčiau padėkoti pranešėjai už darbinio dokumento parengimą. E, lauksime pranešimo projekto ir ketiname ateityje dirbti su pranešėjų ir šešėliniais pranešėjais, tobulindami e, pranešimo projektą. Ačiū. Moli, ačiū pirmininkė. Šiuo svarbiu klausimu taryba ir komisija jau pasiekė susitarimo ir mūsų parlamento prašoma tiesiog visą tai praleisti, būtent todėl taip akcentuojami terminai. Tačiau mūsų atstovų vaidmuo e, yra nepamiršti, kad nereglamentuojama pakeitimo vertybiniais popieriais rinka sukėlė 2008 krizę ir turime užtikrinti, kad tokia krizė nepasikartotų. Todėl mums reikia savo darbą atlikti tinkamai ir skirti tam laiko. Noriu paklausti, kas suinteresuotas tuo, kad mes taip sparčiai susitartume dėl šio pasiūlymo. Mums sakoma, kad tai padėtų užtikrinti ekonomikos augimą, užtikrinti finansinius srautus MBI, bet ar tai yra tikrosios problemos, kuria, su kuriomis susidurėme? Ar tikrai atnaujinta pakeitimo vertybiniais popieriais sistema padės MBI? MBI teikiamos paskalos nėra problema. Man atrodo, e, stinga bendrų veiksmų fiskalinių lygmenių. Kitaip sakant, griežto taupimo politika pakenkia vartotojų pasitikėjimui ir tai e, stingdo ekonomikos politiką. Pačios MVI teigia, kad jos nemano, kad tai spręstų jų problemas ar bent jau tas problemas, su kuriomis jos susiduria. Ir ECB apžvalgose konstatuojama, kad prieiga prie finansų MVI eurozonoje yra mažiausia problema. 11 procentų tik sąja, kad finansų su prieiga yra problema, 22 procentai sąja, kad problema yra vartotojai, klientai. Todėl e, kelia įtarimą, kad tas bandymas pastumti šį pasiūlymą e, ateina iš finansinio sektorius. Mes žaliai manome, kad tai tiesiog padidintų finansinio sektorius daromą spaudimą. Tačiau jei sieksime daugumos, norėsime, kad būtų pašalinta visa rizika siejama su pakeitimu vertybiniais popieriais, kad Europos piliečiai būtų apsaugoti nuo dar vienos ekonominės ir finansų krizės, už kurią jie turėtų mokėti. Kai kalbame apie rizikos veiksnius, mes sutelksime dėmesį į visą eilę dalykų. Visų pirma, tai, kas buvo kalbėta apie tai, kas buvo kalbėta, kaip e, užtikrinsime, kad e, siūlomas modelis užtikrins, jog teik, bankai taikysi, laikysis e, e, protingos rizikos, rizikos ribojimo politikos teikdami paskalas, kaip su siūlomomis, e, siūlomais produktais, e, jų pakeitimų vertybiniais popieriais paprastai e, bandant e, apriboti pakeitimą vertybiniais popieriais ir apsiriboti tam tikromis paskolomis, reikštų, kad būtų siūlomos labai prasto reitingo paskolos. Arba e, bus tokia situacija, reikia, kad paskolos būtų įrodyta, jog paskolos yra tinkamos būti paverstos vertybiniais popieriais. Kas taip reglamentuoti vertybinių popierių sektorių? Uh, mes bandome sukurti labai e, sudėtingą teisinį tekstą, kuriame būtų aptarti visi manomi modeliai. Ar nėra taip, kad su vertybiniu pakeitimu vertybės buvo prisėjama rizika turėtų ap, apriepti visus etapus šio proceso, bei taip pat ne, nepamiršti ir tų e, subjektų, iš kurių galima bus nusipirkti tokių produktų. Manome, kad dabartiniai pasiūlymai dėl sankcijų e, už sukčiavimą šios srityje turėtų būti, suma, sankcijos turėtų būti sumažintos. Manome, kad reikia e, priežiūros ES mastu bei rizikos stebėsenos siemos su pakeitimų vertybiniais popieriais. Galiausiai mes sieksime, kad būtų uždraustas tranšavimas. Tai yra pagrindinis veiksnys sukeliantis sisteminę riziką ir tai buvo viena svarbiausių uh, finansinę krizę sukėlusių problemų. Taigi mes nekantriai lauksime pranešėjo galutinio pasiūlymo uh, ir dėkojame jam už dokumentą parengtą praėjusią savaitę. Taip pat tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo draugėse, kad bendro tikslo atkurti Europos ekonomiką, o ne vien bandyti tenkinti savo pačiai naudingos ekonomikos tikslus bei ats, ir, ir siekti at, at, atitikti ECB tikslus pinigų politikos rytyje. Marko Zaninė. Toliau pranešėjas Padro Zalba. Ačiū. Be abejonės vienas. Ar girdite? Atsiprašau, pirmininkė. Darbinis doku, darbinio dokumento aplankose nėra. Pranešėjas man teigia, kad jis buvo išdalintas praėjusią savaitę, bet kaži, ar jis nėra taip, kad tik šešėlėms pranešėjams jis buvo išdalintas. Būtų naudinga turėti ir popierinę <clears throat> dokumento versiją. Jis išsiuntinėtas e, elektroniniu paštu visiems nariams bet dokumento aplankę pagal naujasias popieriaus taupimo taisyklės nėra. Kai kurie dokumentai atsiunčiami tik elektroniniu paštu, Ir jeigu nariai paprašo, tik tuomet jie gauna papirinę versiją. Ačiū, pirmininkė. Vienas iš svarbiausių prioritetų. Tai tas klausimas, kurį čia ir svarstome. Tai susijęs su kapitalų rinkų sąjunga. Ir pirmasis etapas du šiandien svarstami pranešimi. Kodėl kapitalų rinkų sąjunga tokia svarbi? Žinome, turime diversifikuoti verslo finansavimo šaltinius, ypač MVI, prieinamus šaltinius, nes tos įmonės turi turėti ir kitų finansavimo šaltinių. Ir pagrindinis tikslas čia užtikrinti augimą ir darbo vietų kūrimą. Be to, Noriu priminti, kad vienas pagrindinių ES principų tai laisvas kapitalo judėjimas. Šiandien labiau nei bet kada svarbu svarstyti šios pranešimus. Kapitalo rinkų sąjunga bei pavertimas vertybiniais popieriais reikš, kad kursime labiau integruotą finansinę rinką, kuri bus atviresnė, konkurencingesnė ir veiksmingesnė. Mums atsiveria istorinė galimybė pasiekti pažangos kapitalo e, rinkų sąjungos kūrime. Ir pradžioje svarbiausia aptarti šios du pranešimus ir juos patvirtinti. Prieš finansinę krizę e, pavertimo vertybiniais popieriais rinka funkcionavo neblogai. Be to, ši rinka krizės laikotarpiu e, elgėsi gana e, palankiai. Ir kai buvo patvirtintos naujos finansinės taisyklės ir, ir vertybiniai popieriai buvo pradėti sieti su visais negatyviais dalykais, na, reikia įveikti mm, šį stereotipą. Apie tai ir kalbame šiandien. Būtų gerai, kad tai ir įgyvendintume, nes nebejoju, kad tai atvers galimybių investuotojams. Uh, Tai bus galimybė užtikrinti geresnį finansinių kapitalo rinkų veikimą ir geriau paskirstyti išteklius. Daryti veiksmingiau taip pat, tobulinti, invest, gerinti investicijas, diversifikuoti finansavimo šaltinius bei užtikrinti augimą ir darbo vietų kūrimą. Kaip jau sakiau, reikia e, labiau integruoti kapitalo rinkas ir diversifikuoti finansavimo šaltinius. Finansavimo institucijams reikia suteikti galimybę e, išnaudoti kapitalo potencialą, pasiūlyti geresnį produktų finansavimą. Perinu prie pranešimo. Jame yra keletas punktų, kuriuos reikia apmastyti ir kuriuos reikėtų užakcentuoti. Visų pirma, pasirinkto požiūrio hierarchija. Patikta įvairių pasiūlymų yra komisijos, tarybos pasiūlymas, taip pat ECB pasiūlymas bei taip pat Europos bankų priežiūros institucijos pasiūlymas. Pranešime tai užima didžiausią e, dalį teksto. Norėčiau, kad šešėliniai pranešiai ir kolegos išsakytų nuomonę tuo klausimu, nes sakyčiau, kad tai yra pati opiausia pranešimo dalis. Pranešime e, svarbiausias paketas turėtų būti pavertimo vertybiniais popieriais e, palank, rinkos palankumas MVI. Reikia, kad e, MVI galėtų pasinaudoti šiomis galimybėmis, nes jos užtikrina augimą ir kuria darbo vertas Europos Sąjungoje. Nebejoju, kad Galime to pasiekti nepakengdami finansiniam stabilumui. Tai žinoma, abiejų pranešimų tikslas. Aš manau, kad jie bus susiję. Ir manau, kad mes visi esame pasirengę dirbti daug ir koordinuoti abiejų komandų darbą, nes tai tikrai būtų naudinga visiems. yra neiškumų dėl tvarkaraščio. Polas kalbėjo apie sutarimą. Jeigu galima būtų paspartinti darbą, būtų tikrai gerai. Tikiuosi, kad dėl to pavyks susitarti ir, ir kad konsensusų pagrindų darbą paspartinsime. Tai būtų tiek ir dabar norėčiau išgirsti šešėlinių pranešėjų mintis. Uh, Aš labai tikiuosi, kad mums pavyks dirbti konstruktyviai ir pasiekti mūsų tikslų. Užtikrinti, kad darbo vietų kūrimas vyktų iš tikrųjų būtent šių mūsų svarstamų pranešimų dėka. E, Sosdemų frakcijos vardu ponas Juanas Fernandės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti už tą darbą, kurį pradėjome su pranešimo autoriumi. bandant užtikrinti, kad to, tai, nau, nauji, nauja pakeitimo vertybiniais popieriais sistema būtų grindžiama paprastumo, skaidrumo ir standartų principų. Kalbant apie tai, kas svarbu socialistams, mes bandome e, rasti galimybių iš naujo įkvėpti gyvybės šiai rinkai, nors žinoma, darome tai labai atsargiai, ypač po 2007 metų finansinės krizės. Rizika ir pelningumas ir, ir, ir, ir jų siejimas su tam tikrais produktais, to, tos sąsojos nebuvo labai aiškios. Ir finansinė krizė Junktinėse valstijose prasidėjo būtent todėl, kad buvo siūlomi tokie finansiniai produktai, kurių rizika ir pelningumas buvo labai dideli. Mes bandome ne tik pateikti standartizuotų vertybinių popierių, apibriešti. E, kalbama, svarstum ir kapitalo reikalavimai siejami su tokiais vertybiniais popieriais, o E, bandydami apibriežti kapitalo, kapitalo įkeliamus reikalavimus, turime būti labai atsargus, apsispręstami, ką įtraukti. Todėl abu pranešimus reikia svarstyti drauge. Jeigu manome, kad PSS tipo vertybiniai popieriai iš tikrųjų turi būti paprasti, skaidrus ir standartizuoti, tai būtų paskui pagrindu rengiant kriterijus kapitalui. Reikia aiškiai apibriežti, ką reiškia tas apibriežtis paprastas ir standartizuotas vertybinis popierius. Ir būtent dėl to paskui, tai apspręs, kokius reikalavimus mes kelsime kapitalui. Žvelgdamas į šį pranešimą, manau, kad e, pavertimo vertiminiais popieriais, galtinis tikslas bei kapitalo rinkų sąjungos kūrimo pagrindinis tikslas sukurti tikrą kapitalo rinką. Pablo kalbėjo apie pasirinktų, pasirinkto požiūrio, pasirinktų požiūrių hierarchiją. praėjusios kadencijos parlamento darbo, kuomet buvo primti teisės aktai dėl kredito reitikavimo agentūrų vaidmens mažinimo. Atrodo, kad dabar vėl jos, joms suteikiamas labai svarbus vaidmuo e, apskaičiuojant, nustatant kapitalo įkeliamus reikalavimus jeigu siejame valstybių įsiskolinimo riziką ir su pavertimo vertybiniais popieriais riziką, tai manau, kad einame priešingą kryptimį bandydami kurti kapitalo rinkų sąjungą. Jeigu norime tikros kapitalo rinkų sąjungos, turime labai atidžiai išanalizuoti, kokia būtų tinkamiausia, e, primtiniausia hierarchija kapitalo rinkų sąjungų sąjungos reikalavimams. Ši sąjunga priklausys nuo to, ar mums pavyks patvirtinti, sukurti paprastus, skaidrius, standartizuotus vertybinius popierius, apie kuriuos kalbame Paulo pranešime. Mūsų laukia nelengvas darbas, abi darbo grupės turės bendradarbiauti, nes tuos pranešimus reikia svarstyti lygia greta. Turime išlikti labai budrus, nagrinėdami tas rinkas ir užtikrinti, kad labai skaidrus, egzistuotų labai skaidrus ryšys tarp rizikos ir pelningumo. Turime vengti, veng, turime vengti nacionalinių rinkų suskaidimo. Ponas Kamalis toliau. Ačiū. Noriu padėkoti Pauliu ir Pablo bei šešėlėms pranešėjams. Turiu pasakyti, kad esu šiek tiek e, įstrigęs. Aš suprantu, kad e, kai, kai kuriuos e, neramina tai, kad darbas vyksta lietai, kitą vertus turime lab, būti labai atsargus. E, nagrinėdami šį dokumentą, kaip buvo sakyta, ar, ar iš tikrųjų išmokome krizės pamokas, ar tikrai suvokėme, ko, ko, kur, kur, kurio, kurie pavertimo vertybiniais popieriais aspektai yra teigiami ir kurie neigiami. Reikia prisiminti, kas bandė mus apkvailinti krizės laikotarpiu. E, vis dar kalbame apie e, vertybinius popierius padengtus turtu, bet kas tai yra? Ar yra tokių vertybinių popierių? Jeigu pažvelgsime, kokie vertybiniai popieriai egzistavo krizės metu, e, Taip buvo tiesiog pavadinti e, hipotekos rinkos e, produktai ir juos siūlė tie, kurie bandė mus apvailinti. Todėl Būtent todėl manau, kad turime būti labai atsargus, bandydami sukurti saugę vert, pakeitimo vertybiniais popieriais rinką. Taip, suprantu, kad reikia dirbti sparčiau, tačiau jeigu norime dirbti sparčiau, turime nepamiršti krizės pamokų. Todėl nepakliūkime vėl į spastus tų, kurie e, mus bandė kvailinti. Tie, kurie skaitė knygą pavadinimu The Big Shot, pamat, suvo, suvokė, kad, e, kad tie, kurie dirbo bankuose, e, galėjo e, kontroliuoti <clears throat> kreditų reitingavimą ir taip pat e, su tam tikra rizika siejamų produktų vertinimą. Aš noriu, kad mes skeptiškai vertintume finansų pramonės teiginius. Ir aš pritariu Moli pasisakymui ar iš tikrųjų tas pranešimas, tas siūlymas, e, jeigu jį patvirtinsime, užtikrins, kad daugiau finansų atsiras MVI, ar kita vertus e, sudarys tokią pat situaciją, kaip ir prieš krizę bus rinka, kurioje galima bus kažką nusipirkti. Kapitalo rinkų sąjunga. Uh, e, turėjo būti alternatyva buvusiams sistemams. Tačiau dabar girdime prieštaringus argumentus, kad esą reikia kapitalo, kuris būtų prieinamas bankams ir kurį jie savo ruoštų galėtų perskolinti paskui MVI. Noriu, pavyzdžiui, akcentuoti štai, kad e, kredito rizikos apskaičiavimo e, prioritetų hierarchija. Ar ne per daug pasitikime kreditų e, reitingavimo agentūromis? Ar taip pat tas egzistuojanti sistema AABB sistema? Kas e, domėsis bankų viduje egzistuojančiais modeliais? Ar jie vėl galės mus kvailinti? E, daugelis jau minėjo, kad buvo minėta, kad kreditų reitingavimo agentūros darbas buvo kritikuojamas. Kaip su standartizuotu požiūriu, ką mes iš tikrųjų apie tai žinome, galiausiai e, turime patvirtinti realius kapitalo reikalavimus. Ir dar kartą noriu priminti. E, Pa, išmokta pamoka. E, RAG įmonė, kuriai teko 2,8 milijardų eurų beverčių produktų našta, jai teko e, bankrutuoti. Taigi būkime atsargus. Much, uh, Sayed. Uh, Ačiū Sajedui. Toliau liberalų vardu. Peterė, prašom. Ačiū pirmininkė. šešėlinis pranešėjas Michael Tur negali dalyvauti posėdį, aš jo vardu perskaitysiu e, kalbą, bet e, prieš tai padarydamas e, norėčiau pasakyti, kad ėjimas į priekį lietai nereiškia, kad eini teisinga linkme ir atvirkščiai. Ir čia aš kalbu, aišku, ne šito sektoriaus vardu. Na, o dabar Michaelo kalba sveikinu iniciatyvą sukurti naują teisinę sistemą skirtą paprastam skaidriam ir savicizuotam pakeitimam vertybiniais e, popieriais. Atsiprašau, kad pertrauką, sako pirmininkas, e, aš žinau, kad dar e, daug ką reikia aptarti ir, ir žalyje, ir komunistai, ir patariai nori aptarti, irgi bičiuliais kliausteliuose galbūt galėtumėt nustoti kalbėti salėje, kol kas salėje turėtų kalbėti tik tai, tik tai Pėteris, patarėjus. Patar, kreipiuosi, patarkite, bet netrukdykite dirbti. Ačiū pirmininkė, tęsiu Maiklo kalbą. Ypač kalbant apie Bangladešą, tai galėtų būti naudinga. Bankai galėtų pasiūlyti jiems daugiau paskolų, jeigu jie galėtų taikyti įvairesnės e, refinansavimo strategijas. Ir iš tiesų, kai MVI per nelik mažas, jis negalėtų pasinaudoti kapitalo rinkom, kai tik tai E, todėl norėčiau iškelti klausimą, kodėl sintetinės pakeitimas vertybiniais popieriais neįtrauktas į komisijos pasiūlymą. E, iš daug ko girdėjome, kad e, MVI labai dažnai atsiduria nepalankioj pateikti, kalbant apie tikrąją prekybą, bet būtų sintetinė prekyba. Galbūt komisija galėtų paaiškinti, kodėl e, sintetinis pakeitimas vertiminis popieris neįtrauktas ir galbūt kolegos galėtų pagalvoti, kaip gal, galbūt būtų vis dėlto galima tai pasiekti, nes žinome, kad MVI finansavimas labai svarbus tikslas. Dėl turtų užtikrintų komercinių vekselių norėčiau. Nu, akcentuoti, kad remintis tam tikrais skaičiavimais kapitalo reikalavimas tam tikram tipui turtų užtikrintų komercinių versilių ir, ir sandorių kaina labai stipriai išauktų. Remiantis ir komisijos pasiūlymais, ir tarybos kompromisu, mums buvo pateikti skaičiavimai, remiantis RBR požiūriu Čia padidėjo kapitalo reikalavimai, pavyzdžiui, tipiniam sandoriui e, apie 250 procentų pakeitimas vertiminiais popieriais. Vienas pagrindinių būdų refinansuoti paskolas e, Vokietijos e, automobilių pramonė ir iš tiesų remiantis pasiūlymo teisės aktų, tai galėtų tiesiog sužlugdyti tokį finansavimo būdą. Uh, Labai būtų svarbu atgaivinti e, pakeitimo vertybiniais popieriais rinką ES, todėl manyčiau labai svarbu, kad reikėtų ambicingai e, dėrėtis. E, mes kur kas ambicingesni, palyginti su taryba. Ir Man atrodo, kad toks požiūris, kai pažanga su pakeitimu vertybiniais popieriais siejama su pažanga su edis, nebūtų tinkamas požiūris. Aš kalbėjau kolegos to ir vardu. Taigi komunistai toliau derasi tarpusavį, tai negali kalbėti molis, kad žalėja. Ačiū pirmininkė. Uh, turiu tik porą trumpų pastebėjimų. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad iš tiesų e, vertėjo e, dalyvauti šiandien komiteto posėdį. Pritarčiau Saidų, nedažnai tai pasitinka. Iš tiesų tai rodo, kad ES politiko viskas įmanoma. Tai tikrai turėtumėm likti šito e, dokumento. Nedaug kalbėjome su šelniais pranešėjais. Galėčiau sakyti porą pastebėjimų. Uh, Iš esmės kalbame čia apie tai, e, kiek rizikos kapitalo turėtų bankai, kai investuoja į pavertimo komerciniais e, popieriais e, priemonės. Uh, kad jeigu, aišku, rizika bus perkelta į kitų bankų balansus, tai kur bus ta nauda iš išlaisvinto kapitalo, nes iš tiesų kilus finansiniai kriziai, iš tiesų pasirodo, kad jeigu rizika lieka sistemos viduje, atsargumo požiūrį nieko ne, nepasiekėme. Aš dėl abiejų pranešėjų, esu šešėlinė pranešėja, bet aš bandysiu susijęti šios dalykus viso proceso metu. Kaip žaliai vertina šitą dokumentą? Visų pirma, prudenciniai reikalaviminiai e, bankam e, reikalavimai dėl ekonomikos reikėtų e, atsijėti, negalime, kad banko veikloje būtų daugiau rizikos, labiau galime skatinti ekonomiką uh, jeigu taikiname mažesnius pridėsnius reikalavimus bankams, e, tai neturime galvoti, kad tai padės spręsti ekonominės problemas. E, e, kai rizikuojame su bankais, kila pavojus piliečiams, o iš tiesų mes turėtume tik galvoti apie šitą riziką ir apsaugoti piliečius. Antras vertimas vertybiniais popieriais kitose sektoriuose, kaip pavyzdžiui, užtikrinimas E, hipotekomis ir taip toliau, tai e, iš tiesų mes e, turėtumėm sumažinti tą kiekį, kiek yra bankose tokių vertybinių popierių, bet turėtumėm galbūt pagalvoti apie vertimą vertybiniais popieriais užtikrinant kitu, kitokiu būdu. Ačiū, šiandien nieko nematau. Panas Mono. Pervanšberė. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Būtų gerai, kad pirmininkas Gualtieri paaiškintų, kaip čia paspartintas darbų tvarkarašys, nes aš čia visko nesupratau. Ir esu tikra dėl štai, ko parlamentas turi suvaidinti savo vaidmenį šiuo, šiuo klausimu, nes tai viskas aktualu piliečiams. E, pavertimas vertybiniais popieriais, pati savoka jau yra sudėtinga ir mes bandome viską užbaigti be jokių rimtų garantijų. Suprantu, kad taryboje e, pasiremiamas argumentais e, raginančiais ją dirbti sparčiau. E, kad esą užtikrinsime geresnį finansavimą MVI, kad bankai negali to pasiūlyti dabar, kad e, su Junkerio planu surasime naujų finansavimo šaltinių ir kad sugebėsime išspręsti toksiškų paskolų klausimą. Tačiau vis tiek turime labai atidžiai nagrinėti šį pasiūlymą. Aš norėčiau pakalbėti apie tai iš Junkerio e, plano perspektyvos. E, kalbėjome apie tai, kai svarstėme Fernandės Bulman pranešimą. Ir kai kas išreiškė minti, kad geriausias būdas e, atnaujinti Junkerio planą pasitelkti valstybės valstybinėmis lėšomis, o ne e, pasitikėti privačiu sektoriumi ir jo prisimama rizika. Ir būtent apie tai ir čia kalbame. Manome, kad e, ekonomikos finansavimas lygs geresnis, jei privatus sektorius galės prisimti riziką bet ne bet kokiamis sąlygomis. Aš tikiuosi, kad būtent, ne, ne būtent tokiomis sąlygomis komisija ir taryba tikisi, kad mes dirbsime sparčiau. Mes, Europos parlamentas, turime išlikti labai budrus ir būtent dėl to aš visiškai pritariu pranešėjo pasiūlymui, kuris reikalauja, kad būtų sustiprintos priežiūros priemonės. Aš abejoju dėl tų sąlygų, kuriomis e, kredito reitingavimo agentūros raginamos įnešti savo indėlį, tarsi e, finansų krizė mūsų nieko nepamokė. Ir galiausiai investicijos, ilgalaikės investicijos ir jų įsibėgėjimas. Manau, kad Europos parlamento indėlis turėtų būti naudingas uh, e, tuo, kad įstatymų kuriejas turėtų pakreipti e, ilgalaikės investicijas tam tikrą kryptimi. E, finansų rinkos yra aklos, nebent e, te, te, įstatymų kuriejas joms pasiūlo kokį nors kelią, nurodo kokį nors maršrutą. Ir kalbant apie Junkerio planą, e, šiai strategijai mums trūksta pritaikytų finansinių priemonių. Tai yra e, E, ekologiško perversmo planas ir būtent tam turėtume pasitarnauti, būtent tam turėtume pajungti šią strategiją. Galiausiai žodis abiems pranešėjams, bet labai trumpai. Tik tai procedūros pradžia, bet ne pabaiga. Pirmiausia, ačiū pirmininkė, e, esant tokiam aplinkybėm kalbėsiu trumpai. Uh, Pirmiausia, noriu pasakyti, kad man labai patiko tai, ką sakė Sajedas. Nu, norėjau dirbti, todėl esu skeptikas. Iš tiesų yra galimybės, noriu, kad tai vyktų, bet esu skeptikas. Iš tiesų yra tam tikrų pavojų ir čia reikia subalansuoto požiūrio ir kad jo pasiektume. Um, galiu pasakyti, mums reikia laiko, reikia daug darbo. Kalbėsiu trumpai, pirmininkė. Išgirdom daug konstruktyvių pastabų. Jos padės mums parengti gerą pasiūlymą ir, ir pagerinti tai, kas buvo pateikti iki šiol. Ačiū, plau toliau abie. Labai ačiū pirmininkė ir aš kalbėsiu trumpai. Ačiū visiems šešėliniam pranešėjim, kolegoms, kurie pateikė savo nuomonę. Sutinku, kad turime būti atsargus Akivaizdu, kad vienas prioritetų turėtų būti finansinis e, stabilumas ir taip pat e, smulkus vidinis verslas. Aš nemanau, kad e, sunkiausia bus diversifikuoti MVI finansavimą, jeigu bus visiškai e, sukurta kapitalo rinkos sąjunga. E, tai bus visgi svarbus žingsnis tą linkme. Suprantu, abejonės dėl turtų užtikrintų komercinių vekcelių ir e, nebejoju, kad kai kalbame apie tai, e, ar spartinti viską ar ne, ne žinome, tu, turi, e, turime atsižvelgti į krizės pamokas dėl požiūrių hierarchijos. Visiškai suprantu kolegų išsakytas abejonės. Uh, E, žinoma, mes turėsime pasigilinti o, į tai, kokį vaidmenį turės e, atlikti e, kreditai, pritarti tokiam požiūriui. Taip pat pritariu abejonėms išsakytoms dėl rizikos perdavimo. Ir žinoma, mes tai turime siekti su paprasta skaidrės standartizuota sistema. Jeigu bus daugiau e, skaidrumo, daugiau žinosime ir apie riziką. E, ir dar kartą ačiū kolegoms už pastabas ir e, labai lauksiu bendro darbo, kad galėtumėm parengti subalansuotą pranešimą visiems aktyviai bendradarbiaujant. Ačiū. Labai ačiū. už e, šias labai naudingas ir įdomias diskusijas. E, kaip žinote, terminai numatyti tokie. Birželio 13 viešas svarstymas, e, pranešimo projekto svarstymas Birželio 21 Liepos 20 terminas pakeitimams pateikti, e, pati, pateikti dėl vieno pranešimo, 22 Liepos dėl kito, e, toliau e, spalį svarstami pakeitimai, toliau bus balsavimas komitete, plenariniai sesijoje bus balsuojama gruodį ir vėlgi norėčiau atkreipti dėmesį koordinatorių, kad galbūt šiek tiek galėtume paspartinti procesą. Ir didžioji dauguma koordinatorių pritarė e, tam. E, taigi rekomendacijos koordinatoriai jau e, turi, aišku, reikės diskutuoti su pranešėjais ir dėrybų grupė. Aš asmeniškai sveikinu galimybę šiek tiek paspartinti procesą kartu, aišku, suteikiant pakankamai laiko parlamentui, taip pat ir komitetui atidžiai apsvarstyti na, pakeitimus, kompromisus ir galutinio komiteto poziciją. Aišku, viskas priklausys nuo galutinių uh, diskusijų, bet vis dėlto gal po vasaros atostogų galėsime e, sutaupyti vieną mėnesį. Aišku, jūs informuosime atitinkamai. Ačiū ir dabar galime pereiti prie balsavimo. Pirmiausia, turime balsuoti e, dėl MIFID, MIFIR. E, vakar apie tai kalbėjome. Pirmininkė, paprašiau žodžio dėl procedūrinių klausimų koordinatorių posėdėje svarbu, susitarėme dėl proceso. Uh, mes parengtumėm galutinius kompromisus laiku, kad visos politinės frakcijos galėtų tinkamai juos apsvarstyti ir kad galėtų uh, parengti savo balsavimo sąrašus. Uh, vakar vakare aš jums uh, parašiau ir informavau, kad jau patį pirmą kartą vakar pažeidėme šitą susitarimą ir norėčiau jūsų paprašyti užtikrinti, kad būtų vykdomos šitos taisyklės, kad būtų atidėtas balsavimas dėl e, mokesčių dokumento. Čia e, klausimai e, kyla dėl proceso, kurį turime užtikrinti ir kai kurios frakcijos, ypač mažesnės, kaip, pavyzdžiui, žaliai iš tiesų ne, nėra, neturi galimybės parengti frakcijos pozicijos ir pasirinkti balsavimą. Suprantu, čia ne dėl darbo tvarkos. Uh, O dėl, dėl procedūrinių dalykų, tai yra balsavimo atidėjimas, taisyklė 185, aš kaip suprantu, ir žaliųjų ingųje pozicija tokia pati yra. Iš tiesų diskusijos nereikalingos, jeigu tik tai vienas narys pasisako prieš vienas už balsavimą, aš turiu jums atsakyti, ne visiškai teisingai. Uh, E, teisingai yra tai, ką Jūs pasakėte. Praeitą ketvirtadienį visų pirma kalbėjome apie gairias, o ne apie darbo tvarkos taisyklės. Antra, dar tai nebuvo paskelbta komitete, nes tai tik praeitą ketvirtadienį patvirtinta. Tai iš tiesų logiškai tarsi reikėtų laipsniško įvedimo, nes iš tiesų, e, jeigu tai, kas patvirtinta E, praeitą ketvirtadienį būtų taikoma šiandien balsavimo metu, nu, nebūtų tinkama iš tiesų frakcijos turėtų organizuotis, nes, e, e, nes frakcijos neturėjo galimybės tam pritarti dar Strasbūrė, tai formaliai žiūrint, bet balsavimo sąrašas buvo išplatintas, įskaitant kompromisus vakar 15 valandą. po to buvo diskusijos ir diskusijų metu buvo paprašyta šiek tiek pakoreguoti, padaryti tam tikrų pakeitimų, remiantis diskusijom komitete. Ir pranešėjas atitinkamai padarė pakeitimus atsižvelgdamas į diskusijos komitete ir atsižvelgdamas į didžiosios daugumos nuomonę. Uh, diskusijų metu, nes iš tiesų tai yra minimalus pakeitimai, tai yra trys kompromisai ir atitinkamai yra vienas skaičius, vienas žodis ir vienas sakinys. Iš tiesų balsavimo struktūros tai nekeičia ir be to pakoreguotas balsavimo sąrašas buvo išplatintas 18 valandą. Visiškai laiku, kad su to susipažintų politinės frakcijos. Tai visiškai atitinka mūsų gairės, o tai yra gairės, bet tos gairės dar netgi nepaskeltos, tai nėra įsigaliojusios. Ir visiškai turbūt pagrista, kad politinė frakcija prašytų e, atidėti e, balsavimą, bet tai būtų tiesiog politinis prašymas, o ne dėl kažkokių tai teisinių dalykų. Ir aišku, jeigu politinė frakcija to prašo, tai e, bus bals, balsuojama, jeigu bus vienas narys pasisakantis prieš, vienas už, kas, kas būtų prieš tokį prašymą atidėti balsavimą. Vienas už senas gyvulys. Ir pati kolegos, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad esam dėkingi pranešėjui ir šešėliniam pranešėjim už puikų bendradarbiavimą, bet kalba ne apie tai. Savo Susitarime sakėme taip, kad išvakarėse po 15 valandos negalima daryti esminių pakeitimų. Jūs sakote, kad šie pakeitimai nėra esminiai. Mūsų frakcijai jie yra es, esminiai pakeitimai dėl, dėl, dėl turinio. Dabar iš tiesų dabar mūsų pozicija yra silpnesnė palyginti su komisijos pasiūlymu. Ir iš tiesų dabar nurodome tą silpnesnę poziciją palyginti su tuo, kas diskusijose buvo išsakyta JAV. Ir dabar mūsų frakcija nežino, kaip balsuoti šio klausimu. Ir būtent todėl per koordinatorių posėdį buvo sutarta, kaip elgtis tokiais atvejais, kad būtų išvengta tokių situacijų. Ir kaip tik tai todėl norėčiau kreiptis į kolegas, kurie visi dalyvavo per koordinatorių posėdį, tiesiog atidėti balsavimą, kad e, būtų galima surenkti eilinį šešėlinių pranešėjų susitikimą, e, kad būtų galima išvengti tokių paskutinės minutės e, pakeitimų nemanau dėl esminių dalykų, tai sakėme anksčiau, tai yra neteisinis ginčas, kalba apie tai, kaip mes bendradarbiavame. O e, e, e, pirmininkė dar norėčiau pasakyti, kad aš. Esu už tokį susitarimą, aš neieškau argumentų tam, kad būtų galima to išvengti. Nes uh, iš tiesų ne man dėsite, ar tai yra esmė susitarimo ar ne, aš kalbu tik tai apie procedūrą. Uh, kad e, iš tiesų ne, ne, rytoj parlamentas turi balsuoti. Jeigu norime, kad parlamentas būtų e, iš, išgirstas, e, tai iš tiesų parlamentas turės balsuoti prieš nariams balsuojant ekonomikos komitete. Ir, ir tokia procedūra nebūtų gera. Aš turiu teisę išsakyti to argumentą kaip pirmininkas, kas būtų prieš balsavimo atidėjimą Elizą. Ačiū pirmininkė. Aš e, visiškai suprantu, kas neramina kai kurias frakcijas. E, vis dėlto manau, jog reikia vadovautis sveiku protu, interpretuojant ir gyveninant taisyklės. Šiuo atveju negalime pamiršti uh, visų e, diskusijų, apsikeitimo nuomonėmis e, vykusių prieš balsavimą. Visos frakcijos, visi nariai e, žinojo, apie ką jo kalba vakar diskusijų metu. Negalime užšaldyti savo pozicijų dvi ar tris dienas prieš tai, o po to organizuoti uh, E, diskusijos išvakarėse, ne, ne, nes arba fiksuojame savo pozicijas, iškalame jas akmenį, arba paliekame savo šiek tiek nuožiūros e, laisvės dar koreguoti kompromisus po diskusijų, nes diskusijų prasmė tokia ir yra. Ir šiuo atveju yra tam tikras apribojimas, kurį jūs ką tik paminėjot, kad iš tiesų mes bandėme sparčiau dirbti dėl tam tikrų priežasčių. Aš manau, kad dvasia vis dėlto išlaikyta. Jeigu būtų balsuojama po diskusijų, čia neišvilgiu visiškai jokių e, taisyklių pažeidimų. Taigi vienas narys e, pasisakė už e, prašymą atidėti balsavimą, kitas prieš, dabar galime balsuoti elektroniniu būdu. Atsiprašau, pirmą išbandykime sistemą, bandome sistemą. bandomas balsavimas. Bandomasis balsavimas. Čia dar nebalsuojame dėl atidėjimo, tik tai bandome sistemą baigiame bandomą balsavimą, o dabar balsuojame dėl prašymo atidėti balsavimą. Kas už tai, kad balsavimas atidėtas turėtų balsuoti taip, kas, kas, kas prieš e, turėtų balsuoti ne. Pradame balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. Taigi pereiname prie balsavimo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 Still two to vote. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Priimta. Sveikiname pranešėją. Jau vakar sakiau, kad e, puikus pasiekimas taip greitai susitarti dėl tokių sudėtingų dokumentų kaip MIFID ir MIFIR. Dabar pereisime prie kitų dokumento. Balsuosime dėl BAE pranešimo e, kovos su mokesčių vengimo praktika. 40 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta 41 kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Atmesta. 43. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas, atmesta. A kompromisinis pakeitimas. Prašoma balsuoti dalimis. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis kas už, prieš pasitikrinkime. Antroji dalis. Baigiame balsuoti. Priimta. Trečioji dalis kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Ketvirtoji dalis kas už. Prieš. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Dar keletas kolegų turi balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Penktoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Pasitikrinkime penktoji dalis, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Šeštoji dalis kas už. Žalieji prašė, balsuojame dėl 116 pakeitimo. Turėjau patikslinti tai iš anksto, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigėme. Atmesta. Toliau. 117. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 118. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. B. Kompromisas su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė žalieji. Pirmiausia, dėl žodinio pakeitimo, kas už, prieš, atmesta. Dabar B kompromisas, dvi dalis. Dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. 1, 2, 7 pakeitimas. Kas už? prieš susilaikė atmesta, 128 kas už, prieš susilaikė atmesta, 129 kas už, prieš susilaikė atmesta, 130 kas už, prieš pasitikrinkime, balsuokime. Balsavimas baigtas, atmesta. 132 kas už, prieš Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 1, 3, 2. 1, 4, 2, atsiprašau, kas už, prieš. Pasitikrinkime. 1, 4, 2 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. C kompromisas su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė GUE frakcija, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. C kompromisas be žodinio pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinkime. Man regis buvo aiškiai dauguma. Balsuojame dėl C kompromiso. Vienu balsu iš EPP frakcijos per daug. Balsavimas baigtas. Priimta. 148 kas už, prieš susilaikė. 148 kas už, prieš pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Atmesta. D kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. E kompromisas. Pirmiausia, su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė GUE. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. E kompromisas be žodinio pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 153 kas už, prieš susilaikė priimta, 154 kas už, prieš pasitikrinkime, balsuojame dėl 154 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. 155. Kas už? Prieš Pasitikrinkime. Pakeitimas 155. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 156. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 157. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 158. Kas už, prieš. Pasitikrinkime. Balsuokime dėl 158 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atmesta vienu balsu. 159 kas už, prieš susilaikė priimta, 160 kas už, prieš pasitikrinkime. Balsuojame dėl 160 pakeitimo. Balsavimas baigtas priimta. Vienu balsu, vienu balsu skirtumu 161 kas už, prieš. Pasitikrinkime. Pakeitimas 161. Baigiame balsuoti. Atmesta. Vieno balso skirtumo. 162. Kas už? Prieš. Manau, dauguma tokia pati, bet pasitikrinkime. Keturi kolegos dar turi balsuoti. Baigiamas balsavimas. Priimta. 163. Kas už? Prieš susilaikė, pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Priimta. 164 kas už. Prieš. Atmesta. 165 kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. 166 kas už, prieš, pasitikrinkime. Baigtas balsavimas. Priimta. Vienu balsu. 167 kas už prieš. Pasitikrinkime. 167. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 168. Kas už? Prieš. Keista. Balsuojame. 168. Baigiame balsuoti, atmesta. 169 kas už, prieš. Pasitikrinsime 169, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 171. Su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 175. Kas už? Prieš susilaikę. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 21 pakeitimas kas už. Prieš. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Priimta. F kompromisas kas už. Prieš susilaikė. Priimta. 25 pakeitimas kas už. Prieš Pasitikrinkime 25 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Priimta. 186 kas už. Prieš. Pasitikrinkime. 186 pakeitimas. Balsuoti baigiame priimta. 1. 89. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 190. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. G kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 193. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime, balsuokime dėl 193 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. 194 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Pasitikrinkime. 194 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta. 195 kas už kas prieš, susilaikė priimta, 201 kas už, prieš. Pasitikrinkime, 201 pakeitimas, balsuokime. Balsavimas baigtas, atmesta. 202 kas už, prieš, susilaikė priimta Pasitikrinkime. 202 pakeitimas. Dar vienas kolega turi balsuoti, baigiame balsavimą. Priimta. 203. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. 203 pakeitimas, balsuokime. Balsavimas baigtas, atmesta. H kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. I kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 212, nu, kas už, prieš susilaikė atmesta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė Manau, priimta, bet pasitikrinkime 33 pakeitimas. Dar porą kolegų turi balsuoti. Balsavimas baigtas priimta. J kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 2, 1, 5, kas už, prieš susilaikė atmesta. 2, 1, 6, kas už, prieš. Pasitikrinkime 216 pakeitimas, balsuokime. Baigėme balsuoti. Atmesta. 217 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 218 kas už, prieš. Pasitikrinkime 218 pakeitimas. Balsavimas baigtas, priimta. K kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta, 221 kas už, Kas už, prieš susilaikę atmesta. 222. Kas už, prieš. Manau priimta, bet pasitikrinkime. Pakeitimas 222. Baigiame balsuoti. Priimta. 223. Kas už, prieš Pasitikrinkime. 223 pakeitimas. Balsavimas baigtas priimta. 226 kas už. Prieš. Neaišku. Pasitikrinkime. 223. Balsavimas baigtas. Priimta. 228 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 229 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 230 kas už, prieš, susilaikė, priimta. L kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 235 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 2, 3, 6, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime 2, 3, 6. Dar keli kolegos turi balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 237 kas už, prieš susilaikė atmesta. 233 kas už, prieš susilaikė atmesta. 39 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. M kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 47 kas už, prieš priimta. 48 kas už prieš susilaikė atmesta, 57 kas už prieš susilaikė priimta, 49 kas už prieš susilaikė atmesta, 50 kas už prieš susilaikė priimta, 51 kas už prieš susilaikė atmesta, 52 kas už prieš susilaikė atmesta, 53 kas už, prieš susilaikė atmesta, 54 kas už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime. 54 pakeitimas, balsuokime. Dar keli kolegos turi balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 55 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 56 kas už, prieš, susilaikė priimta, 58 kas už, prieš, susilaikė priimta, 59 kas už, prieš, susilaikė priimta, N kompromisas. Balsuosime dalimis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 64 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 65 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. O kompromisas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, Pasitikrinkime antroji dalis, o kompromisas balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta 70. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime 70 pakeitimus. Vienas, vienu balsu per daug iš APP e frakcijos balsuoti. Baigiame. Priimta. 71. Kas už? prieš susilaikę priimta, 72 kas už prieš susilaikę priimta, 73 kas už prieš susilaikę priimta, P kompromisas, pirmoji dalis kas už prieš susilaikę atmesta, antroji dalis kas už prieš susilaikę priimta, 76 kas už prieš susilaikę pasitikrinkime. Balsuokime dėl 76 pakeitimo. Vienu balsu iš APP frakcijos per daug. Balsuoti baigiame. Priimta. Q kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimta. 84 kas už, prieš susilaikę priimta. 85, kas už, prieš susilaikė atmesta. 86, kas už, prieš. Pasitikrinkime. 86 pakeitimas. Vienu balsu turime per daug iš EPP frakcijos. Balsuoti baigiame. Priimta. 87. Atsiprašau, ar kompromisas pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta, antroji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta, trečioji dalis, kas už, prieš susilaikė. Manau, priimta, bet pasitikrinkime. Dar bus ir ketvirtoji dalis. Bet dabar balsuojame dėl trečiosios. Dar trys kolegos nebalsavo. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Ketvirtoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Nematau jūsų rankų, taigi pasitikrinkime ketvirtoji dalis. Vienu balsu iš APP e per daug. Baigiame balsuoti. Atmesta. 88 kas už, prieš susilaikę priimta. S kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. T kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. U kompromisas kas už, prieš susilaikę patvirtinta. V kompromisas kas už prieš susilaikė priimta. 99 kas už prieš. Pasitikrinkime. 99 pakeitimas. Balsuokime. Vienu balsu iš APP e per daug. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 101 kas už, prieš susilaikė priimta. 102 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 103 kas už, prieš susilaikė priimta. 104 kas už, prieš susilaikė priimta. W kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Ir dabar balsuosime vardiniu būdu dėl pakeisto teksto EPP. Prašau žodžio. Pirmininkė, norėčiau paprašyti trumputės pertraukos, nes mes turime persvarstyti frakcijos poziciją. A legal five minutes. Penkias minutės. Gerai. Penkių minučių pertrauką padarysime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 this, the, uh, we can, ah, okay, good. So, colleagues, So, dear colleagues, we can vote, please. Balsuojame, kolegos, prašau visų susėsti. Everybody's ready? Ar visi pasirengę? Balsuojame dėl teksto su pakeitimais vardiniu balsavimu. Balsuojame. One EPP too many. Vienu EPP nariu balsuoja per daug. Okay. It's okay. Still one colleague to vote, but now maybe there is one EPP. Bet dabar atrodo vieno EPP per mažai buvo 50, ne, vienu vis dar per daug. Balsavimas baigtas. 18 už 14 prie 24 susilaikė. Dabar balsuojame dėl teisėkuros pasiūlymo. Balsavimas prasideda. Vienu APP e per daug vis dar. Balsavimas baigtas. 20 už, 15 prieš, 21 susilaikė. Pranešimas patvirtintas. Sveikiname pranešėją. Lambers, the... Pone Lambers, jūs norite kažką pasakyti? Pirmininkė, jūsų argumentas, kad turime balsuoti iki ECOFIN posėdžio. Na, tik noriu pakomentuoti, kad ekofinui didelio įspūdžio šis rezultatas tikrai nepadarys. Uh, opinion, Manau, kad tai geras pasisakymas. Dauguma yra dauguma. Ir dauguma patvirtino šį tekstą. Chairman, can, can the, Mr. Luke? Yes, I would like just to ponas Lūkė. Norėčiau informuoti, kad noriu pasinaudoti darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnių ir kad būtų įtrauktas mažumos balsas, nes manau, kad e, taip e, verslo interesai pernelyg griežtai apribojami ir manau, kad šis momentas nebuvo tinkamas e, svarstyti visus, tinkamai apsvarstyti visus susijusius klausimus dėl to, kad e, pristigo laiko. Pirmininkas, ačiū, tuo posėdį baigiame. Kitas mūsų posėdis įvyks gegužės 30-15 val. Posėdis baigtas.